Uh, uh, Kolegos, laba diena. Ar galima paprašyti susėsti, kad galėtumėm pradėti balsavimo sesiją? Man malonu pranešti, norėčiau paprašyti kantrybės ir tvarkingai susėsti. Taigi, dar kartą, man labai malonu pranešti, kad delegacija į Viduržėmio jūros sąjungos parlamentinę asamblėją susitiks su pono Del Al-Asumi, Arabų parlamento vicepirmininku ir Ahmedu Mečergi, e, užsienio reikalų nacionalinio saugumo komiteto pirmininku. Norėčiau pasveikinti poną Alasumi ir poną Mečergi ir taip pat pabrėžti, koks mums svarbus bendradarbiavimas tarp mūsų parlamento ir arabų parlamento. Sveiki atvykę, ponai. Kolegos, matau, kad norite pasisakyti dėl darbo tvarkos, bet pabrėžiu tik dėl darbo tvarkos, leisiu pasisakyti, kitaip neleisiu kalbėti, nes reikia balsuoti. Ačiū pirmininkė, tikrai noriu mm, svarbių klausimų pasisakyti. Vienas pirmininkas pertraukė kalbėtoje. Jūs nenorite dėl darbo tvarkos pasisakyti, nepasakėte, pagal kokią taisyklę norite pasisakyti. To pasakiau, kadangi mes turime šiandien tikrai labai daug balsavimo dėl labai uh, svarbių dokumentų. Dabar galima pasisakyti tik dėl darbo tvarkos. Rytoj galbūt turėsime laiko. Pone Gomes, ar dėl darbo tvarkos? Man pranešė, kad e, profesorė Marija Gudina buvo Etijopijoje Mes reikalavome ją paleisti. Pirmininkas nutraukė e, kalbėtoje, dabar balsuosime, nes tai pasisakymai ne dėl darbo tvarkos. Ponios ir ponai, pirmiausiai balsuosime dėl pono Buchner pranešimo. Sąjungos dviejopo naudojimo prekio eksporto persintimo susijusio tarpininkavimo paslaugų, techninės pagalbos ir tranzito kontrolė. Balsuosime elektroniniu būdu. Vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti.